Colleagues, can I, I'm going to have to start the meeting because we have the Commissioner at 9.30 and he has to leave by 10.30, so um, if we eat it... Kolegos, gal galime pradėti, mūsų laukia susitikime su komisijos nariu. 10.30 turėsiu išeiti, todėl nešvaisydami laiko e, periname prie pirmininko pranešimų ir prie koordinatorių. Posėdžio aptarimo. Dvi geras naujienas turiu. Pirmiausia, vieną. E, mūsų liberalų sekretoriatė Ann Kristin laukėsi kūdikio ir rūpiučio pabaigoje, atrodo, e, mus pasieks dar geresnė žinia. O kitas dalykas, mūsų kolegė Debi Serakijani, kaip ir aš, tapo pirmininkė. Ji yra Triesto regiono, kurio pavadinimas nepaprastai ilgas ir aš nesugebu ištarti vadovę. Taigi jūs e, galite žinoti, kad ji laimėjo to regiono šalia Triesto pirmininkės poziciją. Toliau koordinatorių posėdžio pristatymas. pranešėjų paskirimas. Visų pirma, pasiūlymas direktyvai dėl automobilių, e, kurie cirkuliuoja ES teritorijoje maksimalaus e, dydžio, maksimalių matmenų ir maksimalaus svorio. Taip, e, socialdemokratų frakcija yra pasirengusi parengti pranešimą. Pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos jūrų agentūros daugiamečio finansavimo, e, nagrinėjant sritį susijusią su laivų sukeliama tarša. Žalieji pasirinko rengti šį pranešimą. Toliau neteisė kūrinis pranešimas, komisijos darbinis dokumentas dėl keleivio apsaugos e, nemokumo atveju E, buvo nuspręsta nesimti jokių veiksmų šiuo požiūriu. E, toliau personalo darbinis dokumentas dėl šeštojo Europos komisijos politikos e, orientacinės politikos kelių saugumo klausimais šeštojo tikslo gyvendimo. Koordinatoriai parengė rekomendaciją, kad pirmininkas renktų klausimą žodžiu ir po to būtų parengta rezoliucija dėl kelių saugos. Dėl nuomonių yra pateikta daug nuomonių Yra siūloma daug e, nuomonių renkti, trumpai jas apžvelgsiu, erdvės stebėsena, e, sekimo param rėmimas, e, viena nuomonė, komunikatas dėl mažų ir vidutinių įmonių poreikių, taip pat kalbėjome apie strategiją dėl plastmasės atliekų aplinkoje, nesažininga prekybos praktika vartotojų apsaugos požiūrių ir pasitikėjimo vidaus rinkas stiprinimas. IAF, e DAFF, e, sanglos politikos kontekste kūrimas, e, elektroninių komunikacijų greituoju būdu užtikrinimas Buvo nuspręsta dėl vienos nuomonės laukti ekonomikos komiteto pozicijos. Jeigu ekonomikos komitetas renks savo pranešimą tą temą, tai mes renksime nuomonę. Jeigu jie nerems pranešimą, mes renksime tik, ne, nerenksime nuomonės. Toliau, 2030 metų klimato politikos klausimai nieko nedarysime, stebėsinos ataskaita dėl Kroatijos, kaip ir ES politika Dunojaus srityje nebus imasi jokių veiksmų. Darbinis dokumentas dėl uh, netaršių automobilių, taip pat nusprendėme nerenkti jokio dokumento iš mūsų komiteto. Parlamentarė Muskardinį siūlė palengti rezoliucijos projektą pagal darbo tvarkos taisyklių 20 taisyklę ir mes iš savo komiteto pusės nedarysime nieko, buvo taip nuspręsta. Toliau trilogo procedūra. Koordinatoriai priėmė sprendimą, kad ateityje komitetas e, suorganizuos skaitimo tokius susitikimus ir tai anksčiau vykdavo visame komitete e, ir tas komiteto posėdis būdavo uždaras, bet e, pastarasis e, posėdis buvo viešas ir mūsų klausėsi taryba. Ir taip buvo tas atskleista mūsų dėrybų strategija. Ir dabar koordinatoriai mano, kad ateityje ataskaita apie trialogą bus teikiama vėlgi visam komitetui, bet uždarame posėdėje. Toliau e, skrydžių laiko ribojimas e, tolesnis jo gyvenimas, e, koordinatoriai rekomendavo Birželio 18 dieną suorganizuoti 90 minučių klausimą. Pasikviesime dvi avialinijų asociacijas, dvi profesinių sąjungų atstovybės ir Junktinės karalystės civilinės aviacijos atsakingos institucijos atstovus. Europos komisija nusprendė, e, kad koordinatoriai bus toliau informuojami apie šio dosie raidą. E, dėl, dėl oruosto paketų komitetas nusprendė toliau tą klausimą koordinuoti. Mes koordinatoriai nusprendėme EPP ir žaliųjų frakcijai leisti pasirinkti pasiūlymą, papildant pirmininko ir vicepirmininko kok e, pasiūlymais. Dėl struktūrinio dialogo su komisija e, frakcija sakė, kad sekretoriatų informacija turės būti pateikta iki gegužės 8 dienos, tada pirmininkas galės sureaguoti į penkis klausimus, kuriuos išdėstė savo laiškė pirmininkas Lenė komitologijos informaciniai laiškai septintas klausimas. E, balandžio 8, balandžio 22 dieną apie tai buvo kalbama. Kitų klausimų punktų koordinatoriai e, prisiminė, kad reikia sureaguoti į Europos komisijos laišką dėl e, Prancūzijos geležinkelių apmokestinimo. Europos komisija dabar turės pateikti detalę informaciją dėl pažeidimo procedūros, kuri yra keliama Prancūzijos administracijai. E, sureaguojant į komisijos pirmininko Baroso laišką ir vertinamas dabar parlamento pirmininko Šulco laiškas ir nuspręsime, kaip toliau veikti. E, dėl valstybės paramos reglamentavimo užtikrinimo koordinatoriai nusprendė e, kad turi būti rengiama greitoji nuomonė dėl tvarkaraščių nes dabartinis e, nustatytas tvarkaraštis yra susijęs ir su ekonomikos komiteto planais. Iš esmės, ekonomikos komitetas kol kas dar nieko nenusprendė, mes e, kol kas lauksime jų nuomonės. Tokia būtų koordinatorių darbo, koordinatorių darbo grupės, koordinatorių grupės e, ataskaita. Ar kas turi klausimą, ponas Kančian? <coughs> eh, ieri abbiamo parlato sul tema degli aiuti di Stato, no? E siamo stati... Pone pirmininkai, jūs minėjote valstybės pagalbą. Na, mes norėtume žinoti tiksliau, kas ten vyksta. Aš norėčiau plačiau pasiaiškinti, kadangi tai, kas dabar vyksta, tai mes na, nesakyčiau, kad kalbam vien tik apie viešuosius pirkimus, bet apie infrastruktūras. Ir aišku yra tai, kad kaip nagrinėjom kiekvieną atvejį atskirai, kai kiekvieną, vertinam kiekvieną veiksmą Europoje. Tai mes kalbant poveikį ekonomikai. Valstybės pagalba tampa giliotina projektams, kurie yra kurie analizuojami, kaip pavyzdžiui, Milano atvejis, kai e, reikia tiekti atskirą finansavimą, bet sistema yra daro poveikį infrastruktūroms. Taigi, ką mes vieną ranką duodam, kitą ranką atimėm ir iš tikrųjų nesimam jokių viešųjų veiksmų. Taigi, tai tikrai labai svarbus klausimas ir reikia gairių kaip įmanom greičiau. E, paaiškinimai yra labai aiškus. Vakar vyko labai ilgas diskusijos komitete ir komiteto nuomonė yra labai aiški. Tai yra, kad jie pritars pirmininkui viskam, ką pirmininkas pasakys, o pirmininkas pateikė vieną pakeitimą, tai bus vienas žodis, o tas žodis bus iš, išbraukti. Taigi mes išbrauksim tai. Mes sutarėme taip pat su ikon komitetu, kad jie taip pat pamėgins jį išbraukti tą žodį ir ikon komiteto nariai e, vaidins savo vaidmenį. Mes manome, kad taryba taip pat išbrauks. Nežinau, ką mes, ar mes galim dar kažką išbraukti, bet mes žinome apie tos sunkumus, kokius šitas pasiūlymas sukels, ypač viešai transportui, ypač miesto transportui, mes apie tai žinome. Žinome, aš manau, kad komisijos narys apie tai irgi žino iš vakarykščių, na, galiu pasakyti, mes kalbam apie 50 straipsnį tą reikalavimą ir reikalavimas buvo atmestas, jo atsisakyta, nes tikon komitetas nieko negarantuoja ir tik tiek tie žinau. Žodis pana Lichtenberg. Anmerkung dazu. Viena pastaba. Jeigu bus E, koncesijos Italijoje, kurios e, bus naudingos e, kažką. Mes turim labai aiškiai apie tai žinoti. Negalima pris, apsimesti, kad tai atitinka normalių koncesijų steikimo tvarkos dvasę. Mano rūpestis yra viešojo transporto elementas, kaip žinote. Valstybės pagalba apskritai kai yra pinigai atnešami į, valstybės, į transportą, tai yra valstybės pagalba. Ne visą laiko, kad tai yra teigiamas dalykas. Ir mm, čia e, e, didžiai komitetas turėtų apie tai pasvarstyti, ar viskas tvarkoja, ar visi pritarė pranešimas dėl koordinatorių sprendimų. Jeigu taip, tada gerbim kolegos, toliau yra balsavimas. Ar visi turi balsavimo sąrašą ir balsavimo kortelę? ponas Sasoli ir ponas Higgins neturi kortelių, ar dar kas nors neturi. Taigi, prašom, tada šitie ponai kelkite rankas. A, pasirodo turi. Taigi, ponas Sasonė tik neturi kortelės. Taigi, ar galime pasitikrinti, gerbiami kolegos, pasitikriname ir balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Okay, vote closed. Balsavimas baigtas. Everybody been good? Everybody's been good. Ar viskas tvarkoj? Taigi, galime pradėti. Pono Higgins pranešimas dėl strategijos, dėl elektroninių e, ryšių priemonių, dėl e, viniečių sistemų, privačiose mobiliuose Pirmas e, punktas, kas už prieš pritarta. 13. Kas už prieš susilaikė pritarta. 14. Už prieš susilaikė pritarta. 15. Už prieš susilaikė atmesta. Kompromisas pirmas už prieš susilaikė pritarta. 25 už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 už, prieš, susilaikė, patikriname, elektroniškai pradedame busuoti, plus vienas. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Pritarta. Pritarta. 2019. Ponas Sasolė yra už 20 ir 19. Na, dabar 25. 25. E, atsiprašau, mano klaida. Antras e, Antras kompromisas visų pirma, kas už. Kas prieš. Susilaikė, pritarta. Dabar 25, kas už. Susilaikė, pritarta. 26, kas už. Prieš. Susilaikė, Va dabar reikia pasitikrinti elektroniniu būdu, taigi tikrinamės dėl 26 e, pakeitimo. Ar visi balsavo? Plius vienas. Balsavimas baigtas. Ir nepritarta. Taigi grįžtam prie ten, kur buvom. Dabar trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. 31. Kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 39. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Dėl penktojo kompromiso balsavimas pradedamas, pranis sasoliai prieš. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 44 kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 45 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 46 ir 47 yra identiški kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti dėl 48 balsavimas pradedamas, pronas sasoli yra prieš. Balsavimas baigtas ir pritarta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 50 pasiūlymas už, prieš, susilaikė, atmesta. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 už, prieš, susilaikė, pritarta. 54 už, prieš, susilaikė, pritarta. 55 už, prieš, susilaikė, pritarta pritarta. 56 už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 už, 57 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 58 už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, pritarta ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dėl trečio balsuoti nereikia, dėl antro, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, atmesta pritarta. 11 už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsavimas, galtinis balsavimas, balsavimą pradedame. Ponas Solė, plus. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 34 už, 5 prieš, niekas nesusilaikė, taigi pritartas, sveikiname, pona Higgins. Next is the... Toliau. Um, pasiūlymas dėl Europos Sąjungos ir e, pagamėto pasiūlymo panaikina direktyvą dėl e, oro uosto paketo ir suteikti mandatą dėl dėrybų pranešėjams. Visi, kas už, balsuokysim elektroniniu būdu. Visi už, vis, balsavimą pradedame, ponas Sasolė už, visi balsavo. Balsavimas baigtas. Taigi mandatas su, pateiktas, 38 balsai už, vienas prieš. Taip pat ponui Latvijai, ponui Hugijas, ar reikia balsuoti dėl jų atskirai? Taigi, Lightfrieds, balsavimas dėl triukšmo, balsavimas pradedamas. dabar e, dėl dėl tvarkymo, dėl, dėl tvarkymo su, e, sausumoje dėl žemės. Taigi, čia oro uostų paketo e, dalis. Everybody happy? Vote is closed. Balsavimas baigtas. Ponas Laitry turi mandatą, jiems suteiktas. Dabar ponas Hugijas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ponas Hugės turi mandatą, jie mandatas suteiktas. Where's the Kolicek one? Well, next is Mr. Kolicek. Toliau ponas Koliceks. Kolicek. Yeah. One vote. Yeah. Ponas, e, ponė Lichtenberger, Lichtenberger turi klausimą. Aš labai atsiprašau, galbūt e, nelabai ne suprantu, bet vakar mes sutarėme, ar man atrodė, kad pritarėme kitai tvarkai. Mes e, dėl leidimo laiko, bet Ar aš teisingai supratau, jeigu uh, ne, tai tada mes noriu pakeisti balsą, mes prieš tą mandatą. Aš e, tai pasižymėsiu, tai atsižvelgsime. Taip pat aš maniau, kad visą gali padaryti vienu balsavimu, bet pasirodo, kad negalima vienu balsavimu viską išspręsti. Bet vis dėlto e, kvalifikuotąją daugumą suteiktas, suteiktas įgaliojimas. Tai Taigi dabar e, pana Koločiak ata pranešimas. Tai yra e, sprendimo projektas dėl Europos Sąjungos ir Europos m, saugios oro navigacijos organiz, aviacijos organizacijos tritesnis darbiavimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Dėkoju. Dabar balsavimas baigtas, balsavimo pabaiga. Dabar su, noriu suteikti žodį pirmininko pavaduotojai ponui Kalas. Yra e, e, susitikimas su ponu Kalas 10.30. traffic, so... Pasirodo, jis e, kažkur transporto kamšti pakliuvo, tai todėl palaukim penkitą minučių. Okay, colleagues, bring you back to order, please. Next item on the agenda, which is for one hour. Kitas darbo tvarkės punktas, pakartosiu, numatyta valandos trukmė, yra komisijos pirmininko pavaduotojo Kalas e, pristatymas dėl masių ir matmenų direktyvos. Taigi, nebegaiškime daugiau laiko, sveikinu pirmininko pavaduotojo Kalas ir iš karto suteikim žodį. Labą rytą. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami parlamentarai. Prieš savaitę komisija priėmė pasiūlymą leisti sunkvežimių gamintojams sukurti ateities sunkvežimį. Tai yra reakcija į e, labai svarbius visuomeniai aktualius prioritetus dėl kelių saugos, dėl, dėl aplinkos saugos ir panašiai. E, Milijonai sunkvežimių ir toliau be abejo važinės kasdien mūsų keliais. Ir visi esame suinteresuoti, kad kiekvienas iš šių sunkvežimių naudotų mažiau kūro, mažiau terštų aplinką ir būtų kaip galima saugesni. <clears throat> Na, pirmiausiai, e, iš tikrųjų, jau kalbėsime apie plytą arba keturkampį objektą, tai jis tikrai nepanašus į aerodinamišką objektais turbūt suko didžiulį pasipriešimą. Taigi, pirmiausiai, bus mėginama gerinti sunkvežimio aerodinaminės savybės, daryti juos aptakesnius, pridėti specialius spoilerius ir panašiai. Tokiu būdu e, sunkvežimiai taps švaresni ir e, tipiškas e, šimtą e, tūkstančių nuvažiuojantis e, tolimųjų reisų sunkvežimis gerokai sumažins savo emisijas ir taip pat apie 10 procentų sumažės e, išlaidos kūrui. Tai reiškia, kad ilgais atstumais važinėjantis sunkvežimis leis sutaupyti maždaug 5000 e, eurų per metus vien kūrui. Aš pats esu dviratininkas ir puikiai e, žinau ir galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, net ir sankryžoje stovėti greta e, sunkvežimio, kur nors sankryžoje dviratininkų yra labai nesaugu. E, kai jisai suka į dešinę arba jungtinėje karalystėje į kairę, jis tiesiog gali nepamatyti e, dviratininko stovinčio greta. Taigi pagerintas matomumas irgi vienas iš reikalavimų naujiesiams sunkiuosiams. E, be, e, tiksliau tam, kad užtikrintumėm geresnį matomumą, bus keliami nauji reikalavimai kabinų konstrukcijai ir tai turėtų užkirsti kelią, kad dvirininkai nebūtų sulažinėti pradedant judėti. Be to, vėlgi, e, tam tikras e, kabinos formos pakeitimas e, sumažins sužeidimo riziką esant tiesioginiam sudurimui. Tai leis išgelbėti daugybę dvirininkų ir pešių gyvybę. Pone ir ponios, sunkvežimių gamintojai Europoje yra iš tikrųjų pasaulio lyderiai šio, šiame segmente. Ir Kartu su e, tolimų krovinių pervežimo kompanijomis jie įdarbina daugiau kaip 6 milijonų žmonių. Taigi, e, jeigu ateityje sukursime žalesnius, ekologiškesnius sunkvežimius, tai atitiks rinkos reikalavimus, tai prisidės prie e, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą Europoje. Na ir galų gale taip pat e, tai bus geros naujienos mūsų kelių būklė, kadangi daugelį valstybių narių iki trečdalio e, transporto priemonių e, važiuoja su viršsvariais. Tai gadina infrastruktūrą, tai kelia grėsmę eismo saugumui ir vėlgi galų galia iškraipo konkurencija, nes yra tie, kurie laikos taisyklių ir tie, kurie ne. Taigi naujasis pasiūlymas numato aukštų technologijų sverimo sistemas, kurios leis e, vienodžiau visoje, sąlyg, visoje sąjungoje e, įgyvendinti reikalavimus dėl svorio, tai reiškia, kad mažiau perkrautų sunkvežimio važinės Europos keliais. E, dėl ilgesnių sunkvežimių. Vėlgi noriu pabrėžti, kad mūsų pasiūlymas pirmiausiai siekia gerinti sunkvežimių saugumo, ekologinius bei verslo rodiklius. Taigi pasiūlymai nekeis kažkokiu tai pagrindiniu principu, kurie jau dabar numatyti teisėje. Leisti ar neleisti negabaritiniams sunkvežimiams e, važinėti vienos ar kitos valstybės narės teritorijoje e, lieka valstybės narės piliečių pasirinkimu. E, prieš du metus komisija gavo prašymą išaiškinti Ką daryti, jeigu dvi valstybės narės leidžia tokiam sunkvežimėms važinėti, ar jie gali kirsti sieną tarp šių valstybių? Teisės ekspertai išanalizavo tokią situaciją ir, da, ir pateikė nuomonę, kad tokia atveju taip, jie gali kirsti dviejų valstybių narių sieną. Komisija pateikė išaiškinimą savo rašte, kuris buvo pateiktas prieš metus Europos parlamentas, tai yra jūs, ponai ir ponios. Ir nusprendė, kad e, toks patikslinimas tik tai rašto arba laiško forma yra nepakankamas. Parlamentas irgi turi tarti savo žodį ir šitą nuostatą turi būti įtraukta į teisinį pasiūlymą. Taigi tai padaryta. Toks dalykas yra numatytas mūsų naujame teisėko, naujojo teisėkoros iniciatyvoje. Na, apibendrinamas ponai ir ponius noriu pasakyti, kad pasiūlymas iš tikrųjų, pasiūlymus siekiama naudos visiems. Bus mažiau išlakų, bus uh, saugesnis eismas, sumažės uh, eksploatavimo išlaidos uh, ir atsivers uh, Europos automobilių gamintojams naujų galimybių. Tai tiek. Ačiū. Ačiū, kamsarė. Dabar laikysiuos užsirašysiu kalbėti sąrašo. Tai pirmiausia, koordinatoriai. Po to kiti galės kalbėti, turiu savo sąrašę ponę Perker, ponę Tikau, ponę Ertų, poną Kok, ponę Perber, ponę Kramer. Ar dar kas nors norėtų būti trauktas į sąrašus? Sanalova ir ponas Dubaka. Na kągi, tada aš siūlyčiau e, suskirti laiką, kad komisa, komisijos atstovui liktų laiko atsakyti. Koordinatoriams suteiksime 4 minučių laiko limitą, 3 minutės e, šiaip parlamentarams norime pasakyti. Taigi, panas Groš, 4 minutės ir aš įjungsiu laikrodį. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarė. manau, kad užvers daug aistringų diskusijų dėl šių dalykų, kuriuos jūs minėjote. E, mūsų frakcijoje nuomonės taip pat įsiskyrė. Ir be abejo reikės iškoti, kaip įveikti tos skirtumus, kaip ir jums reikėjo daryti. E, kadangi iš tikrųjų šis klausimas susijęs su subsidiarumu E, nes kitaip nebus įmanoma pasiekti plataus sustarimą, tačiau turime atskirus klausimus svarstyti atskirai. 96 metų teisės aktai be abejo turi būti peržiūrėti ir e, jūs tai nusprendė padaryti. Tai yra svarbu, kadangi mes turime galvoti apie tai, kaip sumažinti CO2 emisijas, e, gerinti eismo saugumą ir panašiai. E, šie tikslai e, turi būti mūsų kelrodžiais. Turime siekti gyveninti tikslus ir uždavinius. Ir be abejo turime taip pat užtikrinti teisinį saugumą. E, pasikeitimas laiškais tarp komisijos ir parlamento. Kaip tik tai mėgino tai padaryti ir atrodo, kad vėlgi mes pasiekėme abipusio supratimo. E, labai svarbu buvo iš tikrųjų žinoti, ar tie negabaritiniai sunkesni sunkvežimiai gali kirsti valstybių sienas ar ne. Tai labai svarbu žinoti taip pat tarptautiniams vežėjams. Jie turi žinoti savo galimybės. E, įvairiuose valstybėse skupta daug įvairios patirties. Vienose valstybėse požiūris gana palankus, tačiau kitais atvejais, kitose valstybėse tokia nuostata buvo laikoma e, nuostata, kur iškraipo konkurenciją, dėl to buvo vertinama neigiamai. Taip pat labai svarbu buvo įvertinti, kokia buvo reali praktika gyvenime, labai svarbu įvertinti mm, tai, kas pozityvu, o bloga praktika be abejo turi būti nutraukta. Kai dėl e, būtinybės keisti transporto rūšis perėti nuo vienos transporto rūšės prie kitos, perkrauti krovinius. E, tai turime vertinti įvairiais, iš įvairių pozicijų, įvairiais kampais, bet e, e, be abejo, pirmiausia, turime vertinti infrastruktūrą. Neturime mėginti priversti Europos arba tam tikrų valstybių narių jei jas iš tikrųjų yra tokia situacija, kad o, tas priemonės nėra būtinas, Taigi turėtumėm labai aiškiai pasiūsti signalą e, visuomeniai e, ir EPP frakcijoje mes e, esame sakę, kad taip, turėsime sunkiai e, dirbti, mėgindami e, apibendrinti visą šitą patirtį ir rasti vieną kažkokį tai bendrą visiems sprendimą, tačiau labai svarbu taip pat neslaužyti subsidiarumo principo, kaip jūs minėjote. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, jums leidus. Reikėtų pastebėti, kad teisės aktas šios srityje nebuvo keičiama nuo 56 metų. Ir per tą laiką vyko daug naujų mokslinių tyrimų, pasistumė prieki technologijos. Aš matau, kad pasiūlyme iš tikrųjų yra daug labai pozityvių dalykų. E, numatomas lankstumas, sektoriui leidžiama keisti sunkvežimių kabinų dizainą, tam, kad sunkvežimiai taptų aerodinamiškesni. E, atitinkamai bus ir kitų pasiekmių, taip tai reiškia, kad sumažės kūro sąnaudos, galima bus mažinti taip pat ir e, avarijų pasiekmes. Taip pat reikėtų atsižvelgti į potencialų elektrinių transporto priemonių vaidmenį. E, kalbant apie kabinų konstrukciją, čia esama tikrai pozityvių elementų, taip pat e, krovinio svorio įvertinimas, nors tos dėl jo. Keliai e, yra pritaikomi tam tikram kroviniam transportui, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad vežami kroviniai nebūtų per sunkus. Taigi, iš principo, pozityviai vertinam jūsų dokumentą, bet vieną kitą dalyką reiks keisti. E, e, norėjau paklausyti dar dėl tų e, e, autotraukinių. E, e, mūsų frakcija pasisako prieš tokių transporto priemonių naudojimą, kadangi tai iškraipytų konkurenciją, suteiktų kelių transporto tam tikrą konkurencinį pranašumą prieš kitas transporto mm, tipus. Ir tai gali e, sukurti naują e, tendenciją Europoje, pereimą prie tokių prailgintų sastatų, o mm, kita vertus tai pareikalaus dar labiau adaptuoti kelių infrastruktūrą ir pakenks saugumui keliuose. Taigi nematome reikalo skatinti naudoti tokias transporto priemonės. E, praeitie galbūt buvo daromas tam tikros išimtis, tačiau nenorėtumėm, kad tai būtų tęsiam ir ateityje. Jūs kalbėjote apie tos atvejus, kada e, vyksta kažkokie bandomieji projektai tarp dviejų kaiminių valstybių. Bandomieji projektai galbūt ir galėtų tęstis. Tačiau noriu paklausti štai ko. Tarkim, tarp, tarpkim yra valstybė A ir valstybė B, vykdomi kažkokie laikiniai bandymai ir jos abie prieina prie išvados, kad jos gali tai naudoti ir tada susitarimas, pasirašomas susitarimas tarp e, valstybės A ir B, paskiau galbūt traukiam valstybę C, valstybę D ir ar tokiu būdu mm, nesudarys ištisas valstybių tinklas, kur toks transportas leidžiamas, ar galima apriboti tokius bandomus projektus tik dviem valstybėm. Kalbant apie mokesčius, Eurovinietės projektą vėlgi mm, šiame etape E, nėra numatyta kelių mokestis stambesniem transporto priemonėm. Tuo tarpu infrastruktūros e, panaudojimo kaštai tokiam transporto priemonėm bus tik tai aukštesni. Taigi, ar yra kas nors numatoma daryti šios srityje? Pone Majer. Ačiū pirmininkė ir ačiū komisarė už tai, kad pristatėte šitą teisėkoros iniciatyvą. Uh, Iš esmės mes visi pritarėme, kad verta keisti kabinos konstrukciją, jeigu ji bus ergonomiškesnė, jeigu vairuotojas galės laisviau kvepuoti ir jeigu tai bus saugesnė konstrukcija dviratininkams bei pėstiesiams. Be abejo, šios dalykus mes turime vertinti, tai būtų didžiulis pliusas, jeigu sunkvežimiai taps šiek tiek ilgesni, stambesni, bet saugesni, tai tik tai pliusas. E, ypač jeigu tuo pačiu sumažės ir e, išlakos, kadangi bus naudojama mažiau dizelio ar benzino. Kaip jūs minėjote, jeigu bus leidžiama e, prailginti sąstą 50 cm tam, kad būtų lengviau galima talpinti e, tarptautinių standartų konteinerius. E, E, tai būtų didžiulis e, konkurencinis e, pliusas, kadangi dabar nėra aiškiai nustatytas santykis tarp konteinerio gabaritų ir sunkvežimio paties gabaritų. Taigi galbūt galima kalbėti apie šiek tiek ilgesnius sunkvežimius, tačiau jūs pavadinote juos ekokombi sunkvežimiais, tai yra savočkai ironiškas pavadinimas, kiti žmonės kikena, nes paprastai tokius, e, tokius jums vadina gigalaineriais. E, ir mes matėme, kad e, tam tikros valstybės be abejo leidžia naudoti tokias transporto priemonės, turime būti dėkingi skandinaviniams Skandinavijos valstybėms, e, e, kurios pirmiausiai įvertino realijas, pasikėtusios realijas e, ir jais reikalavo, kad jų erdvė būtų vertinama kaip viena valstybė šiuo atveju. E, E, nes iš tikrųjų tokia atveju kartais e, vienas sunkvežimis gali pakeisti ištisus tris. Todėl nesuprantu, kodėl e, žalieji, kurie liktai turėtų rūpintis klimato apsaugą, pasisako prieš. Juk praeitie iš tikrųjų važinėdavo daugiau sunkvežimių kol kas neturime pakankamų pajėgumų nei geležinkelių tinkluose, nei vidaus vandenų tinkluose tam, kad visas transportas galėtų būti perkeltas nuo kelių į kitas transporto rušis. Todėl atrodo, kad net ir žalieji turėtų būti suinteresuoti tokių dalykų. Kai kalbame apie valstybių sienas, mes suprantame, kad tokios priemonės galėtų uh, E, kirsti vienos valstybės sieną, bet kol tik vienos. E, jeigu kalbame apie, pavyzdžiui, Niderlandus e, ir Vokietijos gretimą žemės ar panašiai, o taip pat dar kokiams gretimą valstybę, kodėl negalėtų, pavyzdžiui, tokia transporto priemonė važiuoti per dviejų valstybių sienas, kaip vienas iš mūsų kolegų tik paklausė. Jeigu įrodoma, kad tokie sastatai yra ekologiškesni, geresni, kodėl e, Europos teisės aktai negalėtų to leisti. Be abejo, galbūt e, turi būti tam tikro pribojimų, negalima leisti tokiems e, sunkvežimiams važiuoti, kur jie užsimanė. E, Taip pat juos reikia galbūt aprūpinti patikimesnėms stabdžių sistemomis, nes jie bus galingesni, sunkesni, turi būti specialios parkavimo vietos. E, šiaip žmonės kartais teigia, kad e, tai pakenks infrastruktūrai, tačiau aš manau, kad atvirkščiai tai gali būti naudingiau infrastruktūrai, kadangi e, galbūt svoris tokių sastatų yra didesnis, tačiau yra daugiau ašių, taigi viena ašiai tenka apkrova yra mažesnė. Jeigu turite, pavyzdžiui, 48 tonų svorį, e, paskirsta per 25 metrus, tai tiesą sakant, e, poveikis kelių yra mažesnis negu labiau tradicinė mašina. Pane Lichtenbergė. Ačiū, komisarė. E, be abejo, šis pasiūlymas turi tam tikrų elementų, su kuriais aš galiu sutikti, tačiau e, vertinant iš mano pozicijų, e, jie numato leisti kurios dalykus, kurie šiaip jau nebūtų leidžiami. Taigi, aeronamiškos kabinos be abejo padės taupyti kūrą, tai yra gerai, tačiau kol kas tai panašu į skatinimo sistemą negali būti vertinama kitaip. Negalime priversti gamintojų perkelti visos logistikos, keisti visos logistikos. Tiesą sakant, jau egzistuoja tokios konstrukcijos ir kai kurie pageidaujantis operatoriai įsigyja tokias mašinas. Toliau e, buvo kalbama apie tam tikrą siekį retrospektyviai e, keisti konstrukciją, kad būtų panaikintos vadinamosios aklosios e, zonos, e, tai yra pakeičiamas e, užpakeliam vaizdo vidurdėlių konstrukcijos e, ir iš principo e, tai jau buvo padaryta. E, toliau dėl e, viršsvarių vėlgi galbūt ir esama tam tikrų argumentų, tačiau e, dėl, dėl, dėl tų svorio sensorių, tačiau dabartiniai bandymai, kai kuriuose valstybės rodo, kad e, net ir turint e, skaitminį tachografą yra vis tik tai sunku sukontroliuoti visą šitą dalyką. Taigi, nežinau, kaip viskas atrodys, jeigu visas šitas reikalavimas bus dar labiau išplėstas. Kalbant apie dar keletą kritinių elementų. Pirmiausiai, konteinerių gabaritai. Konteineriai, kurie atvyksta į mūsų uostus. E, jiems kol kas taikoma išimtis kombinuoto transportavimo srityje. Dabargi jūs teigiate, kad e, šitos krovinius būtų galima vežioti automobiliniais keliais, tai reiškia, kad geležinkeliai gali pralaimėti konkurencinę kovą. E, arba gali pasireikšti tendencija, kad iš geležinkelių daugiau transporto bus perkeliama į kelius, e, daugiau krovinių bus perkeliama į kelius ir tai būtų neigiama tendencija. Manau, kad mano kiti kolegos irgi kalbės apie šią problemą. Aš sakyčiau, kad e, e, nenaudokite tų su žaliųjų argumentų pridengti kai kuriems e, interesams. Kas, pavyzdžiui, e, mokės papildomas išlaidas e, tėm, tai dėl tų vadinamų gigalainerių naudojimo, juk didžiulis spaudimas susidarys tom valstybėm, kurios nenori priimti tokių transporto priemonių. Toliau, kaip dėl poveikio vertinimo. E, Čia kalbama tik tai apie e, pranašumus tų bendrovių, kurios pasirinktų tos gigalainerius, tačiau jūs nemėgintai vertinti e, kaštų kurie, ir krūvių, kurie, kurie tektų infrastruktūrai. Ir kalbant apie svorio paskirsimą tarp pačių ir panašiai, tie argumentai, kad e, toks paskirsimas galbūt būtų geresnis, matematinės formulės nenuslėps, nepridengs iš tikrųjų realių logistikos problemų. Taigi aš manau, kad pasiūlymas yra labai dviprasmiškas, e, jo mėginama leisti didesnių e, gabaritų sastatams važinėti keliais, e, tai sustiprins kelių transporto konkurencingumą ir tai gali būti sunkiai primina parlamentui. Pone Fosteriu iš ECR, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Pritariu kai kam, ką sakė kolegos. Aišku, mes išsirinkome e, šį pranešimą, aš tik per pasinės porą dienų jį turiu rankose, manau, kad reiktų detaliau panagrinėti, bet manau, kad bendrai niekas iš mūsų nesutiks, kad reikia paža... E, nepareštaraus, kad mums reikia pažangesnių sunkvežimių, kad reikia švaresnių, švaresnio transporto ir taip toliau. Pirmas klausimas komisijai būtų toks. Uh, E, be bejonės yra diskutuojama su sunkvežimių dizaineriais, nes aš, aš nežinau, kaip ten yra, bet e, aš pati to nedarau, bet jūs turbūt įsivaizduojat, ką gamintojai sako, kokios yra techninės galimybės, kokiais laiko terminais jie galėtų tą padaryti, nes e, galvodami apie ateitį mes pirmiausia turime žinoti, kokios yra gamintojų galimybės. Toks būtų mano pirmas klausimas. Kitas dalykas. Visai sutinku su ponė Maisner, kai ji kalbėjo apie didžiuosius sunkvežimius. Man kartais to argumento nepavyksta prastumti kolegoms. Nes yra kolegų, kurie sako, reikia mažesnių sunkvežimių, reikia mažesnių. Bet jeigu bus daug, jie mažesni, tai jų tiesiog bus daugiau. Taigi reikia siekti kažkokio balanso. Aš sutinku, didesni sunkvežimiai e, paprastai būna pažangesni. Ir jeigu turime geras technologijas, tai e, tik tai keliuose turėsi mažiau sunkvežimių. Aš visą sutinku, reiks mažiau kūro. E, vienam dideliam reikia mažiau negu trim mažiem kūro, pavyzdžiui. Ir be abejo, e, turime užtikrinti, kad būtų užtikrinta reikalinga infrastruktūra jiems veikti. E, kitas dalykas, Junktiniai karalystiai mums labai aktualu eismo sauga, nes mes gyvairuojam kitą pusę. Todėl Europos komisija turėtų paaiškinti, kaip e, bus užtikrintas kelių saugumas, kad būtų išvengta e, nelaimių su smulkesnėm transporto priemonėm, pavyzdžiui. Aš suprantu, kad e, gamintojai, dizaineriai to klausimu labai daug dirba. Kitas dalykas dėl tų sunkvežimių tikrinimo. E, kaip tik mes dabar rengiam kelių techninės apžiūros paketą autotransporto techninės apžiūros paketą. Manau, kad čia mes turėtumėm įtraukti ir reikalavimus gigalaineriams. Ir dar porą trumpų pastebėjimų, pirmininkė, jeigu galima. Kalbam apie dvi valstybės. Sakykime, aš esu Šiaurės Airijai, turiu sunkvežimį, reikia nuvažiuoti į Airijos Respubliką. Aš nebegaliu suprasti, kaip yra. Arba tas sunkvežimis yra geras, techniškai tinkamas ir jis gali iš vienos valstybės į kitą, jeigu ten yra reikalinga infrastruktūra, arba tada iš vis jų nereikia. Kaip mes galim riboti tokių sunkvežimių naudojimą vienoje ir kitoje valstybėje? Jeigu mes visi dėl to sustartumėm, tai nereiktų net, e, manau, galvos sukti mūsų e, vartotojams. Kitas dalykas - biudžetas. Biudžetas moksliniams tyrimams. E, čia buvo paminėta, kad gal transeuropinių tinklų biudžetą būtų galima paimti. Gal galėtumėt paaiškinti, kaip čia bus, ką jūs turite galvoje. Ir dar vienas dalykas - pereinamasis laikotarpis. Sakome, kad E, prireiks laiko mažiems e, sunkvežimiams pakeisti dabar naudojimus, nes e, smulkus transportininkai negalės investuoti į stambes transporto priemonės, nes jos nebus pigios, nes negalim tikėtis, kad staiga visi susipirks naują autoparką. Labai ačiū komisijai už pateiktą pasiūlymą. Mes detaliau panagrinėsim kartu su kolegom komitete. Ačiū. Dėkuoju. Dabar kiti parlamentarai. Ponas Pirkeris, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu pasakyti, kad e, pasiūlymas e, peržiūrėti 1996 metų direktyvą yra priimtinas. Esmė yra, kokios yra to pasiūlymo detalės. Jas peržiūrėję, aišku, išvelgiam daug palankių dalykų. Be abejonės, aišku, reiks gerinti aerodinamiką, Reiks žiūrėti ir į ekologinę, ir į ekonominę pusę e, prieš e, kuriant e, naujus pasiūlymus. Kelių sauga, aišku, irgi yra labai svarbi. Vidrodėlių klausimas turi būti sureguliuotas. Visą tai aš sveikinu. Bet kai kalbame apie intermodalumą, apie koridorius, apie integruotą mokėjimo sistemą, Visa tai man irgi yra priimtina ir tai atneš naudos, e, kalbant apie eismo saugumą. E, bet, aišku, reikia vengti iškraipyti konkurenciją. E, pozityvios pusės, aišku, leistų, pozityvios pasiūlymo pusės leistų ir autobusų matmenis turbūt didinti. Mes suprantame, kad keliamoji gale turi būti didinama visoms transporto priemonėms. Kas man dabar nepatinka šiame pasiūlyme? Gigalaineriai e, važiavimui per skirtingas valstybės. Kažin, ar visos valstybės galės sutikti su tokiu transporto priemonių atsiradimu. Manau, kad e, galbūt Kai kuriuose valstybėse keliai yra pakankamai geri ir jie galės sutikti su didelių transporto priemonių atsiradimu. Bet pažvelkim, pažiūrėjau, mano šalį, Austriją. Pas mus yra daug tiltų, kitų eismo infrastruktūros elementų, kurie turės būti perdaryti sustiprinti, jeigu atsiras e, gigalaineriai. Tai gali prilygti ekonominiai katastrofai Austrijai, nes per daug reikės keisti dalykų infrastruktūroje. Taigi, jeigu įvedame tokių automobilių naudojimo galimybę per sienas, tai turim suprasti, kad bus kartais tokių atvejų, kai e, dėl protingų argumentų neleidžiančios gigalainerių valstybė susidurs su tam tikrų spaudimu. Pavyzdžiui, jeigu važiuojam iš šiaurės į pietus, tai e, be, galio, be bejonės tokių sunkumų iškils. Pažvelkim į techninę pusę, ką galima būtų padaryti. Sakykime, sunkvežimis važiuoja iš valstybės A į B, bet jam reikia pervažiuoti per C ar net ir per D. Ir jo a, nuvažiuojamas at, distancija, maršrutas pasidaro labai didelis. E, kai e, Daug, um, didelė dalis pasiūlymo man yra priimtina, bet gigalaineriai ne. Mulțumim, domnule comisar, pentru prezentarea făcută. Uh, salut! Pone Tikau, ačiū gerbima uh, komisijos, uh, gerbimas komisijos nary už jūsų pristatymą. Džiaugiamės, kad direktyva yra peržiūrima, jau ilgą laiką laukiam, kad ji būtų atnaujinta. Koksgi tikslas tos direktyvos? Pagerinti eismo saugumą. Todėl remsime visus elementus, kuriuose yra kalbama būtent apie kelių eismo saugumą, apie e, kabinų tobulinimą sunkvežimiuose ir be abejonės e, visus e, elementus e, dokumento susijusios su e, vadinamųjų aklųjų taškų e, naikinimu ir kitais svarbiais techniniais saugumo užtikrinimo elementais. Dėl takografų taip pat yra kalbama. Atsirado valstybių narių, kurios prieštaravo ne tam, kad būtų įvestas svorio e, ribojimas, bet tam, kad e, svorio censas būtų, e, svorio e, cenzorius, vadinamas ribotojas, būtų susijęta su takografu. Bendrai aš pritariu svorio ribojimu, nes tai padidintų uh, saugumą keliuose, bet aš manau, kad čia reikia dar labai daug ką suderinti. Dabar perinu prie gigalainerių. Tai bus labai ilgi ir labai sunku sunkvežimiai. Parlamente jau yra buvusi ilga diskusija apie tai ir parlamentas yra suformavęs savo nuomonę, e, besikeičiant laiškais su komisija. Mums dabar svarbiausia yra padidinti saugumą keliuose, kaip jau sakiau. Ir aš manau, kad po diskusijų parlamente mes galėsime pateikti direktyvą, kuri bus teisinga, bent jau teisinių požiūrių jau bus teisinga, ir e, galėsim pagaliau baigti tą ginčą dėl gigalainerių legaliai ir teisėtai tai bus padaryta. Aš esu įsitikinusi, kad e, tekstas galėtų būti priimtas per gana trumpą laiką ir e, taip jis prisidės prie kelių saugos padidinimo. Ačiū. Minutes, ja, dank, komisar... Ponas Retų. Ertug. E, ačiū e, gerbiamas komisijos narių už pasiūlymą. Jame yra daug gerų dalykų, kurie tikrai padidins saugumą ir leis saugoti aplinką. Kaip žinote, Europos parlamentui reikia visų pirma aiškumo Pirmiausia, kai kalbam apie e, maršrutus per sienas. Direktyvoje tai turėtų būti sureguliuota. Kaip žinia, e, direktyvoje yra kalbama, ar reikia leisti gigalainerių judėjimą per sienas, bet čia iškyla daug klausimų, kuriems aš negaliu pritarti. E, transportas per sienas gigalaineriais turėtų vykti tik tai pritaikius tam tikras sąlygas. Ir jau anksčiau esu klausęs, kad prašęs, kad paaiškintumėt, kaip e, tų sąlygų taikymą galima kontroliuoti ir jeigu jos yra pažeidžiamos, kokios sankcijos būtų taikomos, kokios nuobaudos būtų taikomos. Jūs savo direktyvas pasiūlyme apie tai nekalbat. Aš dabar norėčiau pacituoti e, tai, ką jūs sakėt sausio 15 dieną. Sakėte, kad valstybės narės gali bendradarbiauti, e, užtikrinant transportą per sienas. E, jūs pavartojate žodį gali. Tai e, ar iš tiesų taip bus? Jeigu nebus pakankamai priežiūros, jeigu nebus pakankamai nuobaudų, aš e, nežinau, ar kas bus pasiekta. Dėl ketvirto straipsnio buvo atlikta nepakankamai poveikio tyrimų. E, mano nuomonė. Nors šiaip kiti pasiūlymo elementai yra geri ir aš manau, kad jie padidin, pagerins ir ekologinę padėtį, ir eismo saugumą. Jūs aiškiai e, mums paaiš, pademonstravote, kaip tai bus. E, transportui per sienas e, reguliuoti skiriamiems straipsniams nėra atliktas poveikio, poveikio vertinimas. Ar ne, jūs nemanot, kad reikėtų tą padaryti? Šiaip pasiūlymas geras, bet dėl to važiavimo per sienas elemento mes negalėsime jo priimti. Todėl aš labai norėčiau, kad jūs paaiškintumėt, kodėl sankcijų ir kontrolės požiūrių jūs neprašėte atlikti poveikio vertinimo. Ponas Koch. Ja, dank, Labai ačiū komisijos nariai Kalas už e, tai, kad išsakėt savo mintis ir pasiūlymų pateikėt. Mano komentaras vėl dėl tų ilgųjų sunkvežimių ir aš pratęsiu tai, apie ką kalbėjo e, ponė Maisner. E, tas ilgas sunkvežimis nėra sunkvežimis vaiduoklis, kaip kartais jis yra vadinamas populistų. Iš tikrųjų, tai bus dabartinio autoparko pažangos simbolis. Tokie E, sunkvežimiai ne visur galės būti naudojami ir jų bus nedaug. Kitas dalykas, reikia pripažinti, kad tie e, ilgieji sunkvežimiai, gigalaineriai, jie nėra e, daug sunkesni, jie yra tik ilgesni, todėl ekologiniu požiūriu jie yra labai geri. Dar vienas dalykas, tokie sunkvežimiai negalės važinėti visais keliais, bet ir šiandien ne visi sunkvežimiai gali, ne visur sunkvežimiai gali važiuoti, ilgiai sunkvežimiai negali, pavyzdžiui, jie į miestus važiuoti, į miesto centrus. Uh, bet e, tarp e, transporto mazgų, tarp uostų, pavyzdžiui, ir e, platinimo taškų jie tikrai galėtų cirkuliuoti. Tie gigalaineriai tai turės, turėtų būti aprūpinti gerą stabdžių sistemą, veiksmingais varikliais, visa tai tobulėja, visos saugumo priemonės turi būti įdėktos. Kitas dalykas yra transportas per sienas Gali būti, kad dvi valstybės tarpusavyje susitars, bet e, tas sunkvežimis turės važiuoti per valstybę, kur e, tokie sunkvežimiai neleidžiami. Ir tai sukels nemažai sunkumų. Mes nenorim, kad tai būtų. Ir mūsų nuomonė reikia šią sritį labiau išnagrinėti. Ponas Ferberis, nedaugiau kaip tris minutės. Ačiū. Mes komitete turėtume būti atsargus. Mes su kolegomis neturėtume pamiršti, ką patys sakėm prieš metus, prieš porą metų. Komisijos nariai tada kritikavome, nes e, nenorėt leisti, kad švedai ir suomiai e, leistų e, didžiųjų sunkvežimių transportą tarpusavėje, bet e, jie visą laiką tą leido ir tada reikėjo direktyvą pakoreguoti. Bet dabar yra sukurta teisinė bazė, kurios jau seniai iš pradžių pat dokumento rinkimo buvo prašoma. Ir e, tada e, iš pradžių buvo kritikuojami žmonės, kurie norėjo tokio dalyko. Pone, e, ponai kolegos, kartais padėtis yra kompleksiškesnė, sudėtingesnė, negu mes manom. Uh, Kitas dalykas, reikia e, atskirti svorį ir matmenis. Šiandien e, ribojimai yra nustatyti tik tai gabaritams, tik tai matmenims, o ne svoriui. Masinio vadinamojo sunkiojo transporto srityje kliūtis kelia ne svoris, o gabaritai. Uh, Labai svarbu čia būti lankstesniems, nes nuo praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio e, keičiasi pervežimo tendencijos. Daug priekabų yra prikabinama prie sunkvežimių. Lygiai taip pat direktyvoje yra kalbama apie krovimo ir iškrovimo saugą. 1875 e, direktyva nebuvo e, gera užtikrinant optimalę saugą eismo keliuose. Todėl aš manau, kad čia reikėtų labiau diferencijuotai vertinti atskirus atvejus. Aš suprantu, ką ponas Pirkeris norėjo pasakyti. Aišku, negalima e, leisti, kad 25 valstybės e, tam tikrus dalykus leis, o dvi valstybės juos uždraus. Atsiras per daug sudėtingo ir saugumo jeigu tai bus, pavyzdžiui, Vokietija ir Austrija, dar, sakykime, Luksemburgas, valstybė, e, didelė valstybė tarp jų viena, tai sunkumų bus labai daug. E, mes matome, kad yra galvojama apie reglamentą Europos, jeigu paskui reikia dar juos papildyti tarsi tą reglamentavimą dvišaliais susitarimais. Matome, e, kad tai būtų naudinga centriniai Europai. Uh, Kai kurios valstybės e, turi skirtingus reikalavimus svorių ir gabaritams jau ilgą laiką. Ir galbūt dabar jau reikėtų nustatyti aišku terminą, kad tos valstybės susitartų tarpusavyje ir kad neprimetinėtų savo reikalavimų visai Europai, nes subsidiarumo principas turi būti taikomas. Ponas Krameris, labai ačiū už jūsų kalbą, komisijos nariai. Ir pirmiausia, aš dėkoju už tai, kad e, paminėjot viską, ką reikia. Prisiminkim, per pastarosius metus, per prieš trejus metus, e, padedant jūsų teisės tarnyboms sakėte, kad e, gigalainerių važiavimas per sienas yra neleidžiamas. Dabar norime įstatymą pakeisti. Aš labai džiaugiuosi, kad e, kol kas tai neatsitiko. Be abejo, saugumas, e, išlakų išmetimas yra mums visiems reikalingas ir mes visi pasakom už tai. Bet kai bus po 25 metų, kai bus su 30 tonų riba, sakome, kad griežčiau reikia e, kontroliuoti, kaip apribojimų yra laikomasi. Kol kas tai nėra daroma pakankamai gerai. Ir yra vairuotojai, kurie važinėja su per dideliu svoriu, e, su tokiu, kokiu neleidžiama. Kaip galima sukontroliuoti? Kitas dalykas - poveikio vertinimas. Jo nėra. Paskutinė minutė e, tarsi buvot priversti rašyti gigalainerius ir važiavimą per sienas dėl to, kad e, Parlamentas to paprašė, bet nėra atliktas poveikio vertinimas. Dar vienas dalykas. Nepriklausomas institutas yra pasakęs, kad gigalaineriai perims 53 procentus ir 12 procentų transporto iš geležinkelių ir jie bus perkelti ant kelių. Taigi poveikis aplinkai bus kitoks. Kai kuriais atvejais gali būti naudinga turės sunkvežimį, bet jeigu masiškai kroviniai bus perkeliami ant kelių, tai kaži, kaip, kokia padėtis atsiras. Mm, dar reikia suprasti, kad jeigu mes uh, sukursime tokį precedentą, tai Šveicarijai turėsim padaryti spaudimą perėti nuo 28 tonų iki 40 e, tonų. O švedai kalba apie tai, kad 80 e, tonų sunkvežimiai galėtų funkcionuoti, galėtų būti naudojami. Iš to laimėtų labai daug stambiosios bendrovės. Tačiau kaina, žala būtų daroma e, visai visuomeniai mes negalim taikyti su tokiu pasiūlymu. Ponas Pirkeris sakė, kad Austrai e, turėtų išleisti labai daug pinigų, 5,5 milijono kainuotų e, visų tiltų pakeitimas, susiprinimas. Naudos nebūtų jokios, visi iš to tik tai pralaimėtų. Tokia yra realybė. E, atlikit poveikio vertinimą, turėtume tai padaryti, kol kas to nėra. Skaičiai yra aiškus, bet akivaizdu, kad jums tai nerūpi. Jūs kalbate tik tai apie saugą ir apie emisijų lygio sumažinimą. Niekas negali tam pasipriešinti, nes toks tikslas jau seniai iškeltas. Tačiau krovinių perkelimas nuo geležinkelio ant e, kelių prieštarauja visiems mūsų tikslams ir tai būtų prieštaringa tam, dėl ko mes bandome susitarti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už šio pasiūlymo pristatymą. Aš manau, kad saugos aspektas yra labai svarbus. Be abejo, aš jį paremsiu. Taip pat remsiu priemonės, kurios leis padidinti matomumą. Čia mes kalbam apie e, pažeidžiamus e, eismo dalyvius. Taip pat kalbame apie susidūrimus su dviratininkais, kurie kart, būna išstumiami tiesiog nuo kelio. Ir e, dažnai tokių atvejų pastebime dėja. Jeigu rimtai vertinam problemą, tai Turime aiškiai pasakyti, kad norime sumažinti e, sužeistųjų ir žuvusiųjų keliuose skaičius. Tai yra svarbiausia. E, aš remiu ir jūsų pasiūlymą dėl svėrimo, dėl svorio, nes, kaip jūs pasakėte, trečdalis visų transporto priemonių sveria daugiau negu leidžiama. Tai, turi, e, tai daro daug žalos keliams, kelių kokybei. Ir be abejonės tai drumšia eismo saugumą. Kalbant apie gigalainerius, be abejonės aš pritarsiu tiems, kurie e, laikosi nuosaikios pozicijos. Voorzitter, um, vanuit mijn kant uh, eerst uh, naar de commissie toe denk ik dat het een uh, goed. Ponas Debaker. Ačiū gerbiamas komisijos narė, aš manau, kad šis pasiūlymas yra geras, mes turėtume modernizuoti autoparką bet be abejo reikia atsižvelgti į e, aplinkosaugos e, e, argumentus. Porą dalykų norėčiau išsakyti. Aš esu atsidavęs europietis. Ilgą laiką diskutavome jau apie tos gigalainerius ir eko kombių vadinamus automobilius. Ir Mm, aš stebėjausi, kad e, mes, kalbėdami apie integruotą transporto Europą, visuomet laikomės vienodos pozicijos, vieningos pozicijos, bet staiga, kai pradam kalbėti apie tokias kitokias transporto priemonės, atsiranda tokių, kurie sako, kad tai nereikia. Sunku suprasti, siekiam naujovių, inovacijų, siekiam taupumo energetinio, bet lygiai tuo pat metu mes e, sakome, kad e, reikia riboti pažangą. Mes turėtume patys nuspręsti, kas yra efektyviausia ir e, geriausia transporto rušis. Iš socialistų ir žaliųjų frakcijos girdėjau, kai jie reagavo į šį pasiūlymą, kad jie prieštarauja e, tokioms naujovėms keliuose, tai reiškia, jie prieštarauja e, efektyviam pervežimui jeigu laikysimės jų pasiūlymų, tai keliuose atsiras tik daugiau sunkvežimių, tai prieštarauja mūsų pačių nuomonėje. Manau, kad būtų gerai e, gigalaineriams arba ekokombi automobiliams leisti važiuoti per kelias valstybės narės. Mes turime investuoti į kelių infrastruktūrą, į saugumą. Jeigu taip bus, tai e, bus geriau, ką mes galime trukdyti, kodėl mes turėtume tai trukdyti, tam trukdyti. Dėl e, 44 tonų apribojimo. Nedaug kas čia buvo pasakyta. Jeigu, kodėl reikia rinktis vienokią transporto rūšį negu, geriau negu kitokią. Manau, kad šis pasiūlymas e, gali aiškiai parodyti, kaip daugiau saugumo ir efektyvumo keliuose galima pasiekti. Visuomenė, e, visuomeniai mūsų sprendimai gali atnešti labai daug naudos. Todėl reikėtų leisti žmonėms rinktis mm, ekonom, dėl ekonominių sumetimų ir baigime trukdyti e, vieningos Europos transporto rinkos atsiradimui. Komisina. Ačiū dabar žodis komisijos nariui. E, vėl suteiksiu žodį jums. Turbūt matėte, kad kokį 90 procentų jūsų pasiūlymo yra šiltai sveikinamas mūsų komitete, bet dėja yra 10 e, procentų, dėl kurio politinės nuomonės labai smarkiai išsiskiria. Turbūt pirmą kartą per daugelį metų mūsų komiteto frakcijų atstovai kaltina vieni kitus. Tai atsitinka nedažnai, taigi akivaizdžiai politinė pozicija išsiskyrė ir jūs turėsit tai atremti. Žodis jums. Labai ačiū gerbiami e, parlamento nariai, politinė prasme šitas e, pasiūlymas, politinė prasme gali būti suskaidytas į dvi dalis. Viena dalis tai yra saugumo gerinimas, aplinkos saugos gerimas, e, kuriant sunkvežimis ir visi tie geri dalykai, tai viskas tvarkoj. Darbas dėl šito pasiūlymo projekto prasidėjo nu, prasidėjus naujai komisijos kadencijai ir labai daug iniciatyvos parodė NVO, žal, šalieji, kelių saugumo NVO. E, tai tikrai čia susijęs su, su gamyba. Dėl gamybos, dėl e, konstravimo dizaino tų, tų, tų sunkvežimių, apie kurias kalbame šiame pasiūlyme, buvo iškeltas klausimas apie apie svorio jutiklius ir kontrolės sustiprinimą. Taip, tai, tai ir amžinas klausimas, bet turiu pasakyti, kad na, per pastarosius metus e, tarp, tarp valstybinių pažydimų skaičius sumažėjo. Mes policija labai džiaugiasi, kad Europos Sąjunga išskyrus vieną šalį pritarė direktyvai dėl tarp valstybinio um, e, kelių transporto taisyklių pažydimo e, dokumento, aišku, tai yra labai ir veikia, aišku, greitis, saugos diržai, alkoholio, e, alkoholis ir raudona šviesa, tai čia svarbus dalykai, bet aišku, mes matome, kad tą gamą būtų galima išplėsti. Aš pats dalyvavau labai dideliai akcijai, kurią surengė e, Spol ir taip pat buvo kalbam apie visus, visų sunkvežimių parametrus, apie jų kontrolę ir e, ir, ir kelių blokavimą, bet aišku, čia amžinas klausimas ir visuomet reikia tikrai ties juo apsistoti ir spręsti. Klausimas dėl gamintojų nuomonės, dėl perinamai laikotarpio. Kai kurie gamintojai jau savo E, interneto svetainėse rodo, kokie galimi bus nauji sunkvežimiai. Man viena iš bendrovių, galima nueiti į jų internetinį puslapį ir pasižiūrėti. Mes nenumatome jokio termino, mes nenumatome jokio perinamojo laikotarpio, ta prasme, kad nauji, e, kad į iki tam tikros laiko negalima pradėti naudoti naujų sunkvežimių. Kai kurie gamintojai jau dabar rengia naujus modelius, konstruoja naujus modelius ir yra pasirengę pritarti visiems pasiūlymams, tiesiog įtraukti visus pasiūlymus ir mato, kad yra tikrai rinkos e, pažanga ir naudinga jiems. Ir naujosius sunkvežimius pamatysim labai greitai, bet aišku, sunkvežimis yra brangus dalykas Ir po 15-10 metų eksploatacijos mes čia neturim pasakyti termino, kad čia reikia nebegalima naudoti, nes nauja, naujos technologijos ir taip toliau, bet mes galim pasakyti, kad jau galim e, pradėti naudoti naujus sunkvežimius kaip įmanoma greičiau, kada tik tai gamintojai gali juos pradėti teikti. O antroji dalis, tai žinoma, aišku, yra tarp valstybiniai klausimai. Turiu pasakyti, kad vyko intensyvės diskusijos komisijoje įtraukti šitą nuostatą ar ne. Ir buvo š, daug tokių stiprių šalininkų, kad laikys nuomonės, kad neįtraukti tos nuomonės, tos nuostatos, nes kitaip ta visa pozityvioji direktyvos dalis ir prasmekstame tarp valstybinėme klausime. Ir man aš tikrai klausiu jūsų ir prašau jūsų, kad jūs turite galimybę priimti politinius sprendimus, bet prašau, kad tai nesustabdytų, nesulėtintų to proceso ir kad visi kelių saugumo ir, ir, ir žaliųjų ir gamintojų NVO kalbė, kalbė apie šitą. Aš taip pat buvau už tai, kad reikėtų įtraukti šitą nuostatą, nes prie, prie, prieš metus komisija buvo kritikuojama, kad kad mes turėjom tokį ketinimą išspręsti šitą klausimą ir paaiškinti, tai e, laišku, jūs teigiate, kad to negalim padaryti laišku, tai turėtų būti teisėkuros kaip pasiūlymas ir parlamentas turi vertinti šį pasiūlymą. Dabar jis ir yra pateiktas, tai yra pasiūlymas čia, tai yra e, to prašo Europos parlamentas, transporto komitetas, taigi jūs turit visą politinį iškumą ir jūs galite vertinti šitą tarp valstybinį klausimą. Mes, tai, na, tai nėra pasiūlymas dėl didžiųjų sunkvežimių. Mes nepradėjome jokio poveikio vertinimo apie tai, kaip bus nustatyti visauropiniai standartai didiesiams e, sunkvežimiams buvo atlikti atitinkami tyrimai, bet kol kas komisija nepradėjo jokio standartinio uh, vertinimo, ar tie didieji sunkvežimiai gali važinėti po visą Europą ir aš tikrai manau, esu įstikinęs, kad valstybės narės gali pasirinkti. Tai yra jų sprendimas. Klausimas dėl Austrijos. Taip, ko gero, tai vienas iš svarbiausių klausimų. Ir yra kalnai, žinote, kur yra tuneliai. Aišku, Austrija turi turėti galimybę pasisakyti. Ir jeigu, ar jį gali leisti didiesiems e, sunkvežimėms e, važinėti jų keliais ar ne, jeigu negali, tai ne. Fire. Gaisras. Okay. Viskas tvarkoje. Na, žinote, brangus kolegos, pas, pa, paskutinėje komisijoje už, tarp kitų dalykų, aš buvau atsakingas už pastatų politiką ir už tokius klausimus. Ir iš tikrųjų, Berlamonte kilo tikras gaisras ir iš karto po to, na, kaip buvo pasakyta, na, signalas nuskambėjo, pradėjo skambėti ir vyko tokios treniruotės, bet po šito gaisro tai tikrai žmonės pakeitė savo požiūrį. 2000 žmonių. Something is. Na, kažkas dega. O, nebe. Taigi 2000 žmonių buvo evakuoti, pa, patys e, ekvavosi, evakavosi, išbėgo iš to pastato, tai Britija kaip niekada anksčiau. Taigi dėl gigalainerių, manau, kad valstybės narės yra pakankamai stiprios, kad nuspręstų. Yra trys valstybės narės, kurios leidžia, dvi, kurios pradėjo tyrimus, bandymus, bet na, jeigu aš būčiau vietinis politikas, tai ir būtų toks svarbus, svarbus klausimas, tai kad niekas negali priversti X valstybės narės leisti. Na, baigit. And, uh, and... Ir žinoma, techninė prasme, jeigu norite žinote, tas visas techninis pastabas, tus visus techninius svarstymus, tai galime susisiekti su automobilių e, gamintojais. ACEA e organizacijos yra e, internetinis puslapis ir jų, yra, jų nuomonė, teigiama nuomonė. Matome, kad nėra taip tikslus dalykas, kad svoris yra visuomet arimetinė prasme susijęs su dydžiu. Labai priklauso nuo konstrukcijos Oi. Priklauso nuo, nuo ašių, nuo, nuo ratų, gali būti didesnis skvežmis, bet mažesnis slėgis e, kelio dangai. Taigi nenoriu pradėti mm, kalbėti apie detalę, šitas pasiūlymas neleidžia diesiams sunkvežimėms e, važinėti visoje Europoje. Tai yra klausimas, kurį teisės ekspertai mano, kad, kad įstatymas nedraudžia, jog dvi šali, dviejose šalyse yra važinėjama ir dar kai kas iškelia klausimą apie vieną būtent išskirtinai vien, vienos sienos kirtimą. O kalbant apie visą Europą,